ir mes galime pasinaudoti esamais pinigais. 150 milijardų gali būti skirti Dunojaus regiono gyventojams ir gyventojoms. Ačiū, debatai baigiami, o balsuosime dėl rezoliucijos ketvirtadienį 12 val. Mūsų kitas darbo tvarkės klausimas yra komisijos pareiškimas dėl vampagyslės kraujo kamieninių lastelių. Ir dabar norėčiau pakviesti komisarą Dalį. Salvadorą Dalį. Whenever you are ready, commissioner, you have the floor. Komisarė, kai esate, e, pasi, būsite pasirengęs, prašyčiau pasisakyti. President, honorable members, scientific... Mm Gerbėjim parlamentarai, moksliniai, e, mokslinė pažanga per pastarąjį dešimtmetį e, smarkiai pasistumėjo į priekį pampagyslės kraujo kamienių lastelių srityje, o tai padeda, e, šios lastelės padeda e, gydyti tokias lygas kaip leukemija ir ateityje kamienės lastelės padės gydyti ir kitas lygas, pavyzdžiui, genetinės. E, Taip pat suaugusiųjų kamenės, e, suaugusiosios kamenės lastelės taip pat yra labai e, potencialios. Tačiau reikia gilinti mokslinius tyrimus e, šioje srityje. Transplantacija, žmogaus organų transplantacija kelia riziką lygų riziką ir todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų įgyvendinta Europos struktūra uh, žmogaus audinių ir kamieninių lastelių perkelimui. Tik tai pačios valstybės narės gali nuspręsti, kaip ir, ko, ir ar, kaip naudos kamienės lasdelės ir apskritai ar jas naudos. Uh, ir ES neturi kompetencijos harmonizuoti šitos ryties. ES negali įsikišti į nacionalinius sprendimus dėl to, ar bus ar nebus naudojamos kamienės, žmogaus kamienės lastelės. Tačiau jeigu valstybė narė nusprendžia e, panaudoti bambagislės krūvo kamienės lasteles, tada turi užtikrinti direktyvos kokybės ir saugumo reikalavimus, už apsaugoti žmogaus sveikatą ir ir gerbti žmogaus teises. Ir labai svarbu užtikrinti e, objektyvios ir saugios informacijos tiekimą piliečiams apie e, šių lastelių naudojimą. Vėlgi, šitą, teikti šitą informaciją yra valstybių narių kompetencija ir komisija ragina valstybės narės imtis veiksmų, uh, kad tai būtų padaryta. Galiausiai norėčiau Jūs užtikrinti, kad komisija nuolat stebi, kaip yra įgyvendinama e, audinių ir e, lastelių direktyva, kaip ji yra perkeliama, kaip ji yra taikoma. Ji buvo nusiusta parlamentui praėjusiu metu sausį. Ačiū. Ačiū. Dabar politinių frakcijų vardu pasisakys e, parlamentarai. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Lyzer liaudės frakcijos vardu. Ačiū labai, ponia komisijos nariai. Labai džiugu, kad tokį vėlyvą metą jūs atradote laiko atvykti pas mus, kalbėti tokią e, temą. E, ponios ir ponai, e, kamieninių lastelių medicina atveria daug galimybių. Esama daug tyrimų, e, šioje srityje yra 70 lygų, kurios yra gydomos suaugusių kamieninių lastelių ir bambagyslės kamieninių lastelių pagalba. Bambagyslės kamieninių lastelių pagalba yra naudojama gydant tokias e, ligas e, kaip leukemija, kai šios lastelės yra įsodinamos e, vaikų audiniuose. Ir šios lastelės yra paimamos iš tų pačių vaikų bambagislės. Taigi, aš manau, kad turime formuoti tokią politiką, kuri remtų viešus bambagislės kamieninių lastelių arba bambagislės kraujo bankų, bankus ir tokių bankų steigimą. Neturime uždrausti e, tėvams priimti sprendimą kaupti bambagislės kraują. Mes norime, kad būtų užtikrinti labai aiškus ir aukšti kokybės standartai. nereikėtų prileisti, kad e, susidarytų tokia situacija, kai bambagyslės kraujas yra saugomas netinkamai ir vėliau juo negalima pasinaudoti. Patys tėvai turėtų nuspręsti neišmesti bambagyslės kraujo, juo labiau, kad šis kraujas gali būti labai vertingas tiek kitiems vaikams, tiek e, pačių tėvų prieimusių tokį sprendimą kraujui. Ačiū, ponė Lyza, ponė Rys. Liberalų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Norėčiau pas, padėkoti bendra pranešėjams, ypač Piteriu Lyza, kuris tik ką kalbėjo. Padėjus renkti šį dokumentą. Medicininė pažanga per pastaruosius keletą metų buvo labai didelė ir dėl to, kad galima perkelti dabar bambagislės kraujo kamienės ląsteles, galima jau išgydyti daugiau kaip 80 lygų, taip pat imuninės sistemos sutrikimus. Visgi tik vienas procentas E, šio potencialaus, e, tiek potencialų turinčio kraujo yra išsaugoma. Tai yra e, kiekvienoje valstybėje narėje labai smarkiai skiriasi saugojimo galimybės. Ir kaip komisaras sakė, 27 valstybėse narėse turime šviesti tėvus, ateities tėvus, Na, ir aišku, galima būti ir šių lastelių donorais. E, ne, ne vieną kartą tas pats kūdikis negimsta du kartus. Todėl labai svarbu turėti tokią direktyvą, kaip žmogaus audinių ir lastelių perkelimo direktyvą. Ir valstybės narės labai raginame gerinti savo mechanizmus šio kraujo, e, skirtus šio kraujo saugojimui. Buvo minėtas, e, minėti e, kraujo kamienių lastelių bankai. Taip pat bambagyslės e, kraujo e, dovanojimas turi e, tapti savaime suprantamų dalykų, nes tai sve, gelbsti gyvybės. Pone Aukė. Ačiū, pone pirmininkė. Aišku, aš taip pat manau, kad turėtų būti sudaryta galimybė išsaugoti bambagyslės kraujo kamienės lasteles bankuose. Aš nemanau, kad šio procesą, šį, šį procesą būtų galima vertinti kaip patį persodinimą. Aišku, bambagislės kraują galime, galima naudoti persodinimams, tačiau ne tai yra svarbiausia. Dabar svarbiausia užtikrinti saugumo reikalavimų laikymasi, apie kurį kalbėjo ir ponas Lyze. Šiandien mes dar nežinome, kokios galimybės atsiveria naujų tyrimų dėka. Todėl dabar svarbiausia užtikrinti, kad tokie kraujo bankai egzistuotų, kad jie būtų viešai prieinami ir kad reikalui esant iš jų būtų galima gauti kraujo gydimui. Turime nepamiršti, kad šiame procese esama ir tam tikrų e, spastų. E, pavyzdžiui, turime nereikalauti iš tėvų, kad jie mokėtų didelius pinigus, e, tarsi bandydami apsaugoti savo vaikus ateityje. Mm-mm. Aš manau, kad tyriant šį kraują galime plėtoti naujus mokslinius tyrimus ir naudoti šį kraują bendriems, bendro pobūdžio gydimui. Aš nenoriu, kad tėvai būtų apgaudinėjami ir kad jiems būtų sakoma, kad jie tiesiog privalo investuoti į savo vaiko saugumą um, atiduodami bambagyslės kraują bankams. Matijas, on behalf of. Toliau ponas Matijas guoja vardu. Pone Matijas. Ačiū pirmininkė, gerbimas komisarė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad šis klausimas yra itin svarbus. Mes turime atitolti nuo netesėtų pažadų, kurie, kuriuos matėme Europoje. Jeigu kalbame apie kamienės lastelės ir jų reglamentavimą, tai turima informacija yra klaidinanti. Tik tai vienas procentas e, kraujo iš bambagyslės yra saugomas. Ir be abejo, e, jis padeda išgydyti daugybę lygų, kaip pavyzdžiui, Alzheimerio ar imuninės sistemos. Tai yra e, didžiulį potencialą turinčios lastelės. E, yra e, steigiami privatus šių lastelių bankai. Mes sakome tėvams, kad reikia išsaugoti jų vaikų bambagyslių lasteles ateičiai. Tačiau manau, kad turime būti atsakingesni. Kaip žinome, jų panaudojimo tikimybė yra labai nedidelė. Tad šis e, pažadas e, tėvams gali kainuoti labai brangiai. E, gali Mes turime kalbėti apie viešus valstybinius kamieninių lastelių bankus, kad kiekvienas to galėtų pasinaudoti efektyviai. Taip pat reikia tinkamo medicininių tyrimų, mokslinių tyrimų, medicinio gydimo ir mes turime gauti nešališką informaciją bei mūsų galiuose yra skatinti tai lygybės dėliai. Ačiū. Ponas Peterle. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, Aš labai džiaugiuosi tuo, kad jūs skiriate dėmesio šiam klausimui ir mūsų bendram darbui. Tai, ką darome, leidžia mums prieartėti prie pačių piliečių. Aš kartą buvau pranešėjęs ir rengiau pranešimą dėl angliavandenilių varomus automobilius. Ir Manau, kad ir šiandienos klausimas yra labai svarbus. Jūs teigiamai kalbėjote apie šį probleminį klausimą. Šis klausimas yra svarbus tiek tėvams, tiek ir kitiems asmenėms. Labai svarbu yra tai, kad jūsų teigimu Europos komisija turi raginti valstybės narės tvirtinti priemonės šioje srityje. Ir šiandien nors mes į tai žiūrime kaip į šiukšles, gali užtikrinti sveikatą ateityje, mūsų pačių sveikatą ir kitų asmenų sveikatą. Mums yra reikalinga strategija ir turime aiškiai žinoti, ką tvirtiname. Taip pat turime skatinti tėvus domėtis šiuo klausimų ir turime kovoti už tinkamą teisingą kryptį. Dėkoju ponui Peterlė, o dabar pereisime prie prašau žodžio procedūros ir pirmiausia suteiksiu žodį ponui Kansiam, prašom. Grazie, prezidente, grazie. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju komisarė. Nors jau ir vėlų, šis klausimas yra išties svarbus ir jis nusipelno mūsų dėmesio. Bambagislės kraujo kamieninių lastelių panaudojimas gydimo tikslais yra labai svarbus. Mes turime pritarti visuomenės švietimo kampanijoms, turime skatinti žmonės būti kamieninių lastelių donorais. Ir tokia švietėjiška kampanija turi būti vykdoma visais ligminėmis, ne tik ES lygmeniu. Jūs sakėte, tai nepriklauso ES kompetencijai, tačiau 2004 metų direktyvos perkelimas numatytų tam tikrus kokybės standartus, kai kalbama apie kamieninių lastelių atidavimą. Tai leistų nuosekliai taikyti taisyklės įvairiose valstybėse narėse. Turime garantuoti, kad visi pacientai ir visi tėvai ES galėtų naudotis lygiomis teisėmis ir kad jiems būtų taikomi vienodi standartai. Mums yra reikalingi nacionaliniai ir europiniai bambagysės kraujo kamienių lastelių bankai. Taigi siūlyčiau daugiau kalbėti apie šį klausimą. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Pastarųjų rinkimų Airijoje metu kamieninių lastelių klausimas buvo labai prieštaringas. Šį kartą e, apie mediciną nebuvo beveik kalbama, kadangi ekonominiai klausimai buvo patys svarbiausi. Ir reikia pasakyti, kad džiugu, kad atliekami mediciniai tyrimai Europoje didina medikos, medicinos praktikų kvalifikacijas. Pažanga yra padaryta ir šioje srityje ir čia glūdi potencialas išgydyti nuo 70 iki 80 lygų. Mes turėtume skatinti tokius veiksmus ir labai svarbu užtikrinti tyrimus, žinoma, atsižvelginti tam tikrus etinius klausimus. Žinoma, komisarė, jūs sakėte, kad viskas priklausys nuo pačių valstybių narių. Ačiū už dėmesį. Dėkuoju, ponui Keli, o dabar ponė Sinkler, prašom. Thank you, uh, Mr. Chairman. Ačiū. Many of my colleagues have already... Ačiū, ponė pirmininkė, kaip mano kolegos jau minėjo, šie debatai yra labai svarbus. Ir šis klausimas turi būti diskutuojamas ne tik e, Europos parlamente, tačiau ir kitur. Aš e, pati esu iš e, tokios šalies, kurioje taip pat svarstamos šios galimybės. Pone komisijos nariai, tai, ką jūs minėjote, yra visiška tiesa. Viskas turi likti valstybių narių rankose. Reikia gerbti kultūrinius ir religinius skirtumus ir jokių būdų negalime panašių dalykų atimti iš valstybių narių rankų. Mikola. Ačiū labai. Dabar ponas Mikolašikas. Eh, Ačiū. Pone komisijos narė, ačiū pone pirmininkė, keletas žodžių apie bambagyslės kraujo kamieninės lasteles. Bambagyslės kraujo gavimas iš naujagimių gali tapti puikiu šaltiniu, e, gaunant kamieninės lasteles, kurias vėliau galime modeliuoti taip, kaip norime ir išgydyti 70 e, lygų, įskaitant vėžį. Kodėl tik vienas procentas uh, visų kamieninių lastelių yra išgaunamas iš bambagyslės kraujo. Ir iš tiesų komisija galėtų imtis e, žingsnių, kad šis procentas kiltų. Reikia siekti pažangos šioje medicinos srityje. Aš e, buvau pranešėjęs e, rengiant pana, panašų pranešimą. Ir paskutinis kalbėtojas, ponas Kraus. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui komisijos nariui už jo pasisakymą. Manau, kad atsakymas į daugelį nuogastavimų galėtų būti tokių kraujo bankų centralizavimas ir registravimas, numatant galimybę pasinaudoti e, krauju ateityje. Buvo jau kalbėta apie kraujo saugojimo kaštus. Tačiau mes galėtume e, pasinaudodami nacionalinių kraujo bankų e, praktiką bandyti įveikti atsiradusias problemas. Kamieninių lastelių pasinaudojimas naudojimas atveria nauja, naujus, naujas galimybės gydant įvairias ligas. Turime e, kalbėti ne tik apie kamieninių lastelių tyrimus, tačiau ir apie kitus tyrimus. Mums reikia naujų tyrimų, naujų mokslinių rezultatų, kurie padėtų pasiekti pažangos praktikoje. Taip. Ačiū dabar komisijos nariui dalį perduosiu žodį. Ačiū pirmininkė. Mes nebejojame, kad visi vertina padarytą pažangą, taikant kraujo, beveik ir kraujo kamieninės ląstelės terapeutiniams tikslams. Ir manome, kad tai reikia skatinti. Ir gerbiamų parlamentarų iškelti klausimai daugiausia susijęs su informavimu ir saugojimu. Kalbant apie informavimą, svarbu ir mes visi sutinkame su tuo, kad būtų e, tiekiama, teikiama, teikiama objektyvi ir tiksli informacija tėvams ir visuomenėje apie kamienių lastelių pranašumus, jų naudojimo apribojimus. Tokios informacijos tiekimas yra valstybių narių kompetencija ir dažnai jų politika bei nuomonės skiriasi. Skiriasi ir dėl jų e, nuomonės dėl saugojimo ir dėl vartojimo. Valstybės narės jau vykdo informacinės kampanijas bei kitą panašią veiklą. Komisija ragina valstybės narės imtis atitinkamų veiksmų. Kalbant apie jų saugojimą, mes žinome, kad yra privačių firmų, kurios siūlo tėvams šias paslaugas. Tačiau kai kurios valstybės narės įsteigė viešuosius, valstybinius magistrės e, kraujo kamienų lastelių bankus. Ir ES audinių bei kamienų lastelių e, direktyva numato nemokamą donorystę, reglamentuoja solidarumą tarp donoro ir prieimėjo, gavėjo. 2004 metais taip pat buvo e, reglamentuoti viešieji tokių lastelių bankai, kad visiems jie būtų prieinami. Ačiū. Dėkoju komisarui. Dėkoju kolegoms, baigiame bambagiškių krogamėjų lastelių diskusiją ir liko dar vienas klausimas darbo tvarkė, tai yra vienos minutės kalbos. Pagal e, darbo tvarkos taisyklių 150.